minutės pasisakymus baigėme. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo ir klausėsi. Noriu padėkoti komisarui daly taip pat. Baigėme šį darbo tvarkės punktą.